Balsavimas dėl šio pranešimo vyks taip pat rytoj 18 val. Posėdį šiandien nutraukėme. Jis bus tęsiamas rytoj, spalio 23 dieną, gan neįprastu laiku. Pradėsime 8 val. 30 minučių iki 14 val. 30. Toliau bus labai trumpa pietų pertrauka ir nuo 15 iki 20 val. bus dirbama toliau. Gal kiek ilgesnė bus vakarieniai skirta pertrauka, nes naktinės sesijos dalis prasidės 21 val. Šio, šios dienos.